armijos buvo sunaikinti. Mano supratimu, e, būtent e, gavus Nobelio taikos premiją Europos Sąjungai, Europos Sąjungai ši diena taip pat yra labai svarbi. E, Dėl darbo tvarkos, ponas Silvestris. penkioms sekundėms. Labai daug elektroninių laiškelių sulaukėme dalyvauti šioje fotosesijoje. Buvo pasakyti,